Bien, chacun a pu gagner sa place. Prašyčiau susėsti į vietas. Brangus kolegos, brangus nacionalinių parlamentų nariai, e, brangus kolegos, sveiki atvykę į mūsų tarp parlamentinę, e, tarp parlamentinę biudžeto, tai yra komiteto savaitę. Norėčiau pristatyti ponę Kristaliną Georgijevą, Europos komisijos e, pirmininko pavaduotoja, kuri kūruoja biudžeto ir žmonių išteklių klausimus. Prieš kurį laiką vėl dalyvavau tokiame susitikime, kaip būdamas nacionalinio parlamento narys, aš buvau se, Prancūzijos senato biudžeto e, komiteto pirmininkas. Ir dabar man labai malonu, kaip uh, E, biudžeto, Europos parlamento biudžeto komiteto pirmininko vardu jūs pasveikinti. Taip, aš pakeičiau kėdę, tačiau mano misija išliko. Mes e, nu, norėtume užtikrinti, kad e, finansavimo priežiūra ir toliau išliktų veiksminga, kad visą tai tarnautų piliečiams. Tai darosi ypač svarbu globalizuoto pasaulio sąlygomis. Ir Tad iš ties, norint atlikti mums pavestą darbą, mums reikia bendradarbiauti tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų. Na ir biudžeto komiteto koordinatorių pageidavimų. E, kartu aš norėjau, e, kad mes pakalbėtume apie e, mokėjimų tam tikrą neįvykdymą, nes praeina tam tikras laikas nuo priimamų sprendimų dėl kreditų ir, ir būtent įgyvendinimo mokėjimų. Ir per metų metus komisijos tam tikrose biuruose sąskaitos faktūros nesumokėtos uh, E, kaupėsi, e, antai 2013 metų pabaigoj, 23 e, milijardais eurų tokių nesumokėtų sąskaitų faktūrų buvo palyginti su gerokai mažesniais skaičiais 2010, 2011, 2012 metais. Ir dabar jau 25 milijardai nesumokėtų, neįvykdytų mokėjimų 2014 metų pabaigoje. Tad iš tikrųjų tas deficitas auga kasmet ir jis jau darosi struktūrinis. Suprantama, teisininkai galėtų aiškinti, kad nesumokėtos sąskaitos e, faktūros nėra skola pagal sutarčių savokas. E, Ir antai kita vertus vis dėlto kalbam jau apie ES skolą. Tad tokiu būdu mes e, tikrai kūrėm nekokį ES e, įvaizdį, kuri dabar įsitvirtina kaip blogas mokėtojas. E, ir tokiu būdu vėlgi čia kalbam apie tokia, tokius tam tikrus biurokratijos biurokratijos e, kliūdžius, kliūdžius ir visa kita. Tad tokiu būdu mes turėtume vis dėlto, vis dėlto elgtis e, atsakingai ir atsakyti į klausimą, kodėl dabar mes taip išleidom iš rankų biudžeto kontrolę, e, kodėl susidarė tokia padėtis ir kaip būtų galima padėti pagerinti. Na ir suprantama, didelė atsakomybės dalis, dėl to tenka ir valstybių narių vyriausybėms. Ir da, kaip jau sakiau, aš mačiau, e, išgyvenau tą pirmąjį Europos biudžeto ciklo e, periodą. E, dar mano karjeros pradžioj ir pagaliau ministrų buvo mažiau. Tad ir e, paprastai buvo, e, paprastai e, tie atstovai, su kuriais ir aš pats susitikdavau, jie paprastai laikydavosi griežtų savo vyriausybių instrukcijų. Uh, ir kartais tai kirzdavosi su anksčiau priimtais e, įsipareigojimais. Ir čia paminėčiau vėlgi 2013 metų susitikimą, e, kur kanclerė Merkel e, ir François Olandas pažadėjo 6 milijardus eurų tam, kad būtų galima užtiprinti jaunimo užimtumą. Uh, E, tad tokiu būdu mes iš tikrųjų turėtume e, pasirūpinti, kad duoti pažadai e, vis dėlto būtų įgyvendinami. Ir čia vėlgi kalbam apie tam tikrus neatsakingus kartu vyriausybių, ministrų, e, ne vien tik tai centrinių vyriausybių, bet ir regioninių vietos e, tam tikrų e, vyriausybių neatsakingus veiksmus, dėl kurių vėlgi nukenčia ūkio augimas ir užimtumas. Ir todėl E, vis dėlto ta biudžeto e, kontrolės, biudžeto sistema išlieka gana miglota, neižvelgiama ir neduodanti pakankamai daug e, galimybių nuspėti biudžeto padėtį pakankamai iš anksto. Tad vėl stiprinama viena biudžeto linija, kitų, e, biudžeto struktūra kitų e, sąskaita, tad imamasi improvizacinių veiksmų ir kita vertus vėlgi e, nuo to kenčia mokėjimai. Ir do, todėl Europa visiškai pagristai kritikuojama dabar ponia Georgijama, kuri pradėjo eiti naujas e, pareigas, e, įsipareigojo e, sutvarkyti pirmiausia Europos komisijos biudžeto sąskaitas ir tiesiog peržiūrėti mokėjimų padėtį reguliarių pagrindų. Tad biudžeto institucija, tai yra taryba ir um, Europos parlamentas e, tiesiog laikosi pozicijos, kad sąskaitos faktūros turi būti apmokamos iki nu, nustatytų terminų. Ir todėl paprastai kreipiamasi, prašoma komisijos, kad ši įvertintų valstybės narės finansinę padėtį, kad būtų įvertintas biudžeto deficitas. E, ir, ir každu būtų nustatyta nesumokėtų sąskaitų faktūrų e, padėtis. Nes tos sąskaitos faktūros, kurios kaupėsi Europos komisijos e, ofisuose, tai, tai suponuoja kartu valstybių narių skolą. Ir mes negalim šiaip jau mūsų tą asamblėją pakeisti situacijos, kadangi vėlgi mes nekalbam apie tam tikrą mokesčių rinkimą ir panašiai. Tad pakartosiu, situaciją galim pakeisti. Dabar jau buvo sukurta darbo grupė, kuriai vadovavo Mario Monti. Ta grupė svarstė apie ES nuosavų e, išteklių e, klausimą. Ir e, ir tokiu būdu e, nu, nu, nu, įtvirtinus nuosavuosius, e, nuosavas, nuosavuosius išteklius e, biudžeto padėtis turėtų pagerės, pagerėti. Bet kita vertus vėl mes neturėtume šiaip jau didinti nacionalinių įnašų. Tad būtų labai gerai, kad e, vėlgi būtų galima įvertinti jūs e, nesumokėtų sąskaitų faktūrų arba neįvykdytų mokėjimų padėtį e, kartu jūsų valstybėse. Ir iš tikrųjų, kad padėtį būtų galima pagerinti tam, kad būtų galima vėlgi uh, E, užtikrinti e, biudžeto pusiausvyrą, kartu skatinti ūkio augimą. Tad mes turėtume vėlgi e, kurti tam tikrą biudžeto kultūrą, kalbėti apie biudžetą kaip tikrą ES ūkio augimo ir užimtumo skatinimo įrankį. Mm Ne, bet kita vertus, biudžeto realybė, ES biudžeto realybė, tai valstybių narių biudžetai. Ir todėl labai svarbu, kad vertinant viešasias sąskaitas e, būtų, būtų laikomasi tam tikrų bendrų standartų. Nes mes apie tai kalbėjom ir įsipareigojom dar 2014 metais, nes Europa iš tikrųjų šiuo požiūriu e, kritikuojama. Tad mes turim atkurti uh, E, piliečių pasitikėjimą, neturėtume vėlgi vadovautis principu business as usual. Tad mes iš tikrųjų turėtume savo praktiką padaryti e, regimesnę ir tokiu būdu Europa turėtų e, veikti iš vien Europos parlamentas kartu su, Europos, tai, su nacionaliniais parlamentais. Prieš suteikdama žodį poniai Georgijamai, vai, dar norėjau pateikti keletą praktinių pastabų. Bus verčiama į visas ES e, oficialiasias kalbas. E, E, išskyrus tik tai maltiečių kalbą, į kurią verč, nebebus verčiama nuo 12 valandos 15 minučių. Tad dabar e, dėl kalbėjimo laiko skiriu kiekvienam kalbėtojui dvi minutės, nedaugiau. Ir e, tiesiog, tiesiog kalbėkit iš, iš vietų. Ir, Taip, reikia užpildyti, kas nori kalbėti, turi užpildyti kalbėjimo kortelę įteikti tvarkdariams. Ir tokiu būdu tada suteiksim e, žodį nacionalinių delegacijų atstovams ir kartu mūsų, e, mūsų komiteto e, pranešėjams ir kitiems nariams. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš labai esu dėkinga biudžeto komiteto pirmininkui už tai, kad jis taip e, tiksliai apibūdino savo kalbos temą, taip pat e, už e, iš anksto parengtą ir įteiktą informacinį dokumentą. Europa dabar išgyvena sunku laiką. Nepaisant visų mūsų pastangų, mes ir toliau jaučiame krizės poveikį savo šeimose, savo bendruomenėse, tarptautinių lygių ir Europos biudžetas taip pat su tuo susiduria. Aš dabar norėčiau susitelkti visų pirma ties mokėjimo klausimu ir mokėjimo planu, apie kurį kalbėjo ponas Artui. Taip pat pakalbėsiu ir apie prieš mus esančią transformacijos galimybę, kai biudžetas yra susitelkęs į rezultatus. Ir pakalbėsiu apie tam tikrus svarbiausius prioritetus komisijos e, tarpinio laikotarpio prioritetus, apie tai, kaip e, mes matome kitą daugiametę finansinę sistemą. Mes e, esame įsipareigoję apmokėti savo sąskaitas, dėl to dėrėtis negalima, jas apmokėti privalome. Tačiau e, apsižiūrėjome, kad esame nepasiruošę, kai ateina tam laikas. Ir patikslinsiu, dešimtmečių dešimtmečius Europos biudžete – būdavo daugiau mokėjimo asignavimų, negu kad reikėdavo atlikti tų apmokėjimų. Ir tada buvo sukurta, sukurtas netikras įspūdis, netikslus įspūdis, kad ištekliai niekada nesibaigs. Todėl, kad visą laiką būdavo sunkumų įsisavinti prieinamas lėšas, kasmet likdavo neišleisti šimtai milijonų eurų ir todėl e, išsivystė išlaidavimo kultūra, kuri sužlugo, atsitrenkė į sieną tada, kai išteklių, ištekliai tapo apriboti, o tų išteklių poreikis padidėjo 2010, 2011, 2012. Tokia situacija buvo. Mūsų valstybės narės užgriuvo krizė Europos biudžetui. Spaudimas taip pat yra didesnis. Ir taip pat tuo pat metu buvo pereinama prie daugiametės finansinės perspektyvos, kurioje esamų pinigų kiekis buvo mažesnis negu anksčiau. Taigi 2013 ir 2014 metais prieš mus sąskaitų krūvos augo ir augo o mums kilo sunkumų apmokant tas sąskaitas, nepakenkiant naujosios finansinės perspektyvos programoms. Pasakysiu aiškiai, šiame procese Europos parlamentas suvaidino be galo svarbu vaidmenį, kadangi jis pareikalavo derantis dėl naujosios daugiametės finansinės perspektyvos, jis pareikalavo lankstumo, kuris e, būtų didesnis nei anksčiau. Ir tai buvo tiesa, kadangi kai reikia gyventi su mažesniu biudžetu, reikia būti lankstesniems. Būtent šis lankstumas mus išgelbėjo, kadangi 2014 metais mums pavyko perkelti mokėjimo asignavimus iš būsimų metų ir juos panaudoti 2014 metais. Tokių lėšų buvo daugiau nei 4 milijardai. Ir dėl to dėkoju Europos parlamentui ir taip pat tarybai, nes jie taip pat tam pritarė. Taigi, nors ir negalėjome pakeisti tos e, tendencijos, bet bent jau, su, bent jau sugebėjome stabilizuoti tą apmokėjimo problemos situaciją. Uh, E, buvo 25 milijardai net neapmokėtų sąskaitų, bet taip pat buvo aiškus įsipareigojimas sukurti mokėjimų planą, kad jis leistų 2015 ir 2016 situaciją palengvinti. Ir dabar pasakysiu, koksgi tai mokėjimų planas. Visų pirma, jis yra pagrystas mintimi, kad duomenų kokybė ir nuoseklumas turi būti pagerintas, kad galėtume išlaidų prognozes parengti taip, kad būtų optimizuojami turimi ištekliai. Kai pinigų yra daugiau nei išlaidų, galima juos leisti neorganizuotai. O kai biudžetas yra ribotas, kai yra Mažas biudžetas, tuomet planavimas ir įgyvendinimas yra labai svarbu. Mes taip pat geriname savo prognozavimo galimybės, duomenų nuoseklumą. Taip pat kaip ir jūs puikiai žinote, taryboje labai mėgstama pasakoti istoriją, kad, na, jūs komisija vis tiek esate kur nors susitaupę, mes netikime jūsų prognozėmis. O mes aiškiai sakome, kad santaupops nebėra. Antra. Per pastaruosius metus ir ypač 2014 metais ėmėmės įvairiausių priemonių skirtingose išlaidų kategorijose, kad būtų pagerintas Europos biudžeto panaudojimas. Šios priemonės buvo ad hoc priemonės, jos buvo skirtingos įvairiose sritise. Savo pirmojo kadencijoje, kaip atsakinga už humanitarinę pagalbą, taip pat susidūriau su problemomis ir mums teko restruktūrizuoti mūsų mokėjimų susitarimus. Mes dabar institucionalizuojame tas priemonės, kad jos taptų mokėjimų plano dalimi. Trečia, Finansavimas 2016 metais. Turime aiškiai numatyti, kokio biudžeto tikimės, kad galėtume normalizuoti mokėjimų situaciją. Ir ketvirtas dalykas. Mes turėsime padaryti išvadas apie tai, kaip e, vidutinio laikotarpio peržiūra paveiks biudžeto peržiūrą. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad mokėjimo pla... už mokėjimo planą atsakomybę prisimtų ne tik komisija, bet taip pat ir taryba su parlamentu, nes tai yra susijęs su ES patikimumu. Žinoma, kad netrodome labai gerai, kai mažos įmonės ar tyrėjai ar humanitarinės organizacijos nėra tikri, ar ES apmokės jų sąskaitas. Po to, kai dešimtmečių dešimtmečius e, užsitarnavome tokį patik, pasitikėjimą, negalime jo prarasti. Turime patys tikėti, kad mus gali gerbti kaip patikimą partnerį tiek užsienyje, tiek mūsų pačių valstybėse narėse. Esu tikra, kad mes 2016 metų pabaigoje sugebėsime pagerinti mokėjimo asignavimų situaciją ir laikui bėgant tinkamai užbaigsime šią korekciją, pereidami nuo pertekliaus laikų prie taupimo laikų biudžeto. Ir taip pat esu tikra, kad tai mums suteikia ir tam tikrų galimybių, kadangi kai biudžetas ribotas, neišvengiamai pradedame galvoti apie tai, kokia yra jo vertė, apie tai, koks, yra, koks bus poveikis kiekvieno euro išleisto ES lygmenių. Ir aš, būdama atsakinga už šią sritį, esu labai suinteresuota mobilizuoti bendrą požiūrį tarybos komisijos ir parlamento, taip pat ir valstybėse narėse, kad biudžetas būtų orientuotas į rezultatus ir kad jis taptų veiksminga jėga, skatinant užimtumą ir augimą ir kad būtų sukurtos sąžiningos sąlygos žmonėms Europoje. Žinome, kad nedarbas daugelį šalių vis dar yra didžiulė problema ir nepavyksta jo pažaboti. Du trečdaliai valstybių narių atsidu, konstatavo, kad skurdo lygis auga nuo antrojo pasaulinio karo laikų pirmą kartą ir todėl mes turime susitelkti ties augimu, užimtumu ir susidoroti su krizės socialiniu poveikiu. Ir žinoma, tai nėra mums kažkoks netikėtas dalykas, kadangi mūsų biudžetas suteikia pagreitį augimui, galimybėms Ir yra labai patikimas tyrimas įrodantis, kad Latvijoje Europos Sąjungos sanglaudos fondai e, atnešė 2,4, Lietuvai 2,8, e, Lenkijai 4,7 procentus papildomo augimo. Tai yra tiek tų šalių ekonomikų, nauda tiek tų šalių ekonomikoms, tiek ir bendrai Europos Sąjungai. Dabar Junkerio plane numatomas labai svarbus dalykas – pasinaudojant Europos biudžeto pagrindu, pažad, siekiama pažadinti tas lėšas, kurios dabar miega mūsų finansinėje sistemoje. Ir taip pat 75 milijardai bus skirti MVI paramai. Ir Jeigu bus pilnai gyvenintas šis planas, Europoje bus sukurta 2,1 milijono darbo vietų. Apie tai reikia galvoti kiekvieną dieną. Reikia galvoti ne tiek, kiek išleidžiame, bet apie tai, ką išleisti pinigai atneš Europos žmonėms. Ir dėl to esame atsakingi, kaip išleisime tos pinigus ir kaip už juos atsiskaitysime. Ir ši komisija yra įsipareigojusi tai daryti. Konkrečiau, mes kūrėme tarp institucinę darbo grupę, kuri dirbs su aspektais susijusiais su darbo rezultatais kartu su Teisingumo teismu, audito rūmais ir kitomis institucijomis. Ir komisija su valstybėmis narėmis kartu sieks padidinti atskaitomybę. Baigdama norėčiau tarti keletą žodžių apie vidutinio laiko tarpio peržiūrą. Vidutinė laikotarpio peržiūra tradiciškai pertekliaus gausos laikais nebūdavo labai rimtas projektas. Parlamentas dabar mus privertė rimtai žiūrėti į šį procesą. Čia turime įvertinti, kaip pasikeitė prioritetai, ką mes su tuo darėme ir vėlgi gausos laikais neigiamų prioritetų nebūdavo ką norėdavai daryti, tą galėdavai ir daryti. Dabar reikia būti išmindingesniems, nusistatant savo prioritetus, juos koreguojam. Naujoji komisija turi 10 prioritetų ir pagal juos deriname biudžetą, tačiau prioritetus reikia ir koreguoti. Reikia ir biudžetą koreguoti pagal nusistačiusius prioritetus, keičiantis pasauliui, o pasaulis keičiasi labai greitai, jis septyniarių metų nelaukia, kol mes pradėsime kitą daugiametę finansinę programą. Tačiau peržiūroje taip pat norime nustatyti tam tikrus esminius klausimus ir inicijuoti diskusijas apie juos. Vienas tokių klausimų e, bus inicijuotas Monti grupės. Aš esu šios grupės narė. Jis tengiasi išsiaiškinti, koks yra e, Europos biudžeto šaltinis, kokie yra jo šaltiniai, kokios, kokie yra dabartinės sistemos trūkumai, kaip juos pašalinti. Ir Taip pat reikia pripažinti, kad tos diskusijos yra labai sunkus dalykas, nes visa, kas susijęs su šia tema, reikalauja vienbalsiškumo. Mes turime gauti 28 šalių ir parlamento pritarimą, norėdami reform, reformas įgyvendinti. O paskutinis dalykas, apie kurį pakalbėsiu, yra sekanti daugiametė finansinė programa. Mums ji atneša daug svarbių galimybių tiksliai apibriežti pridėtinę Europos biudžeto vertę, aiškiai apibriežti būtinus parametrus, ko reikia pasiekti bendras, bendrus tikslus, energijos, energetikos sąjunga, skaitmeninė rinka ir kita kiek ilgas tas laikotarpis turėtų būti, ar septyneri metai yra optimalus laikotarpis, ar ne. Tačiau labiau nei kas kita, reikia panaudoti šią diskusiją, kad būtų sukurta daugiau nuoseklumo ir vieningumo dėl to, kas yra ES, nes biudžetas tik padeda pasiekti mūsų bendrų tikslų. Tai yra priemonė tikslui pasiekti, o ne tikslas pats savaime. Ir čia aš tikiuosi, kad jūs, nacionalinių parlamento atstovai, taip pat įsitrauksite į šią veiklą. Mums komisijoje svarbiausia dirbti. Mes suvokiame savo įsipareigojimą dirbti siekiant bendro tikslo ir mes taip ir darysime. Dėkoju. Merci, madame. Ačiū, ponė. Parlamentas e, palaiko labai glaučius ryšius su nacionaliniais parlamentais, bet kartu ir su ekonomikos ir socialinių e, reikalų e, tarybomis. Ir dabar tą progą suteiksiu žodį ponui Andžėjui Galaževskijui, kuris kaip tik yra tokios tarybos e, pirmininko pavaduotojas, Lenkijos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos. Ačiū. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti lenkiškai. Manau, tai bus uh, geriau visiems, o taip pat patogiau ir man. Zanim powiem kilka słów. E, Ačiū. Taigi, prieš pradėdamas kalbėti apie mokėjimų krizę. Visų pirma, norėčiau tarti keletą žodžių apie pasitikėjimo krizę. Problema yra ta, kad šiuo metu piliečiai labai nepasitikė ES ir e, su šia problema susidurėme jau kurį laiką. Dėl e, pasitikėjimo trūkumo piliečiai e, vis labiau palaiko populistus. E, tai akivaizdu pažvelgus į Europos parlamento sudėtę, taip pat ir kai kuriuos nacionalinius parlamentus. E, pasitikėjimas gimsta tada, kai, yra, e, kai mes tinkamai vykdome mums patikėtas užduotis. Jeigu to nedarome, piliečių pasitikėjimas mumis mažėja. Be abejo, dabar visi kalba apie tai, kad E, piliečiai nepasitikė Europos Sąjungą ir dėl biudžetinių aspektų. Mes džiaugiamės, kad praėjusiu metu gruodžio mėnesį galų gale buvo patvirtintas ES biudžetas. Jeigu būtų vadovavimasi laikino biudžeto procedūra, tai visiems padėtis būtų žymiai sudėtingesnė. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad kartu su taryba pavyko pasiekti susitarimą. Kaip kad sakė anksčiau kalbėjo kolegos, mokėjimų krize nėra naujas reiškinys. Nuo 2011 metų e, susidurėme su šią problemą. 80 procentų e, asignavimų e, vėluoja E, ta pati galiu pasakyti ir apie asignavimus sanglaudos politikai, kuri turėtų padėti veikti skirtumus tarp ES piliečių padėties. E, piliečius e, mes galime įtikinti mūsų veiksmų teisingumu tada, kai, pavyzdžiui, atkreipiame dėmesį į įvykusius pokyčius, tarkim, Lenkijoje per pastaruosius metus. Uh, Lenkijoje vėluojančių mokėjimų problema buvo susijusi su e, įvairiais projektais. Vyriausybė pabandė įsikišti, bandimtis veiksmų 2007-2013 e, metais, kai mokėjimai vėlavo, kalbu apie milijardinės sumas. Dabar prasidėjo nauja finansinė perspektyva, vadovaujamas panašių požiūrių. Ir matome, kad vėl susidurėme su panašia problema. Jeigu e, vėluoja mokėjimai, tai tuomet e, vyriausybei e, tenka kofinansuoti projektus iš nacionalinio biudžeto. Tuomet kyla problemų ir su nacionaliniu biudžetu. Vis dėlto noriu pastebėti štai ką. E, Europos komisija e, ir dėl neteisingų priežasčių e, blokuoja mokėjimus, netgi jeigu ir laikomas, valstybės narės laikosi visų reikalavimo. Vis dėlto reikia pastebėti ir tai, kad ES biudžetas priklauso nuo, ir nuo nacionalinių įnašų ir čia situacija nėra pati palankiausia. Atsižvelgdama į vėluojančius mokėjimus, e, komisija pateikė pasiūlymą, kaip problemą išspręsti. Ir Lenkija tokį pasiūlymą remia, ypač dėl sanglaudos politikos. Nemažai komisijos pasiūlytų korekcijų buvo patvirtintos. per pastarosius metus kai kurios valstybės narės turėjo padidinti savo įnašus į ES biudžetą. Čia ypač norėčiau paminėti Jungtinę karalystę. Jungtinė e, karalystė turėjo sumokėti e, žymiai daugiau, e, negu kad buvo manyta iš pradžių Komisarė visiškai e, neseniai kalbėjo apie 2015 metų perspektyvas. E, reikia baigti vykdyti 2007-2013-2014 e, metų projektus ir pradėti naujus projektus. Vienas programas reikia uždaryti, kitas pradėti. Ir vėl gali atsirasti netitikimų tarp asignavimų mokėjimams ir asignavimų įsipareigojimams. Taip pat matome, kas darosi Ukrainoje bei Graikijoje. Štai Ukrainoje situacija yra tikrai e, neprognozuojama, nežinome, e, kaip reikėtų reaguoti. Komisija paskelbė embargą Rusijos importui. E, nepanašu, kad artimiausių metų situacija e, Ukrainoje pagerės. E, nors komisija ir sakė, kad ji dės visas pastangas e, problemą išspręsti. Dar viena problema tai yra Graikijos įsiskolinimas. E, akivaizdu tai, kad e, paskolos turi būti gražintos ir kad Graikija turi laikyti savo įsipareigojimų. Ta galiu pasakyti ir apie visas kitas valstybės narės. Bendras tarybos ir parlamento bei komisijos pareiškimas dėl 2015 metų biudžeto įkvepia vilties. Tikrai tikimės, kad visos valstybės narės e, laikysis anksčiau prisimtų įsipareigojimų. Labai ačiū. Euh, ačiū. Na ir dabar e, išklausysim dviejų pranešėjų, tiesiog kurie pakalbės apie padėtį jų vietose. Pirmiausia, Žanuel Gautier, kuris yra Luarus regiono tarybos Europos ir tarptautinės strategijos komiteto pirmininko. Tad šiam suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponai deputatai, ponios ir ponai. Pirmiausia, ačiū ponui Artoj už e, tai, kad pakvietė mane kad e, pakalbėčiau apie tai, kokį poveikį daro vėluojami e, mokėjimai Ir čia aš šiaip jau kalbėsiu e, ne savo e, regiono vardu, bet daugiau e, kaip kalbėsiu kaip savotiškas ES advokatas, tikintis ES projektu ir tiesiog pakalbėsiu apie tai, kaip, kaip, kaip, ką reiškia būtent tas projektas konkrečiose vietose. Tad mes iš tikrųjų kalbam apie didelius išbandymus, e, į kuriuos turėtume atsakyti kolektyviai. Na, mano regionas, Luaros regionas, kuriam aš atstovauju 2014-2020 metais irgi e, šiuo atveju e, yra toji vieta, kur įgyvendinama ES politika e, siekiant tam tikros pridėtinės vertės. Ir kaip tik struktūrinių Europos fondų lėšų dėka, jų beje mes gaunam labai daug, bet vis dėlto konstatuojam, kad tebėra tebėra sunkumų ir tie sunkumai vis e, blogėja. Ir būtent dėl to e, mūsų regiono piliečiai neigiamai vertina e, Europos Sąjungą ir labai gerai, kad komiteto pirmininkas pasikvietė atstovų iš konkrečių Europos Sąjungos vietų. Dabar vėl grįšiu prie 2007-2013 metų laikotarpio ir paaiškinsiu, kas buvo. Dabar e, mūsų e, vėlgi kiekvienais metais tiesiog buvo kreiptasi į mūsų regiono tam tikrą mokėjimų valdymo e, biurą, per kurį buvo paprastai išmokamos lėšos ir dar dabar 2012 prasidėjo tie rimti vėlavimai pirmiausia iš E, kaimo plėtros, e, e, vysti, kaimo, plėtru, kaimo plėtros vystimosi fondo. Ir čia tiesiog vėl, lėšos vėlavo 100, 145 dienas. Tad tokiu būdu čia nebuvo laikomasi to buvusio 2006 metų reglamento straipsnio, pagal kurį komisija per dviejų mėnesių laikotarpį privalo e, pervesti lėšas. Ir kaip tik dėl to tada 2013 metais e, tiesiog nu, e, nutrūko tam tikrų projektų įgyvendinimas, buvo atlikta kontrolė ir dėl tų, dėl tų tokių mokėjimų vėlavimo ir, ir tiesiog veiklos uh, nutrūkimo e, kilo visa tiesiog grandinė vėlesnių vėlavimų ir e, įvykių. Neigiamai paveikti buvo naudos ar tų lėšų gavėjai, kurie, kuriems e, buvo šiaip jau, kurių teisėti lūkesčiai buvo pažeisti ir kartu kartu netinkama situacija susikūrė ir Europos Sąjungai, tiesiog nukentėjo jos įvaizdis. Tad Luaros E, region, regione tiesiog buvo tam tikra e, e, tarnyba, kuri, kuri, kuri būtent atliko tuos mokėjimus ar buvo tarpininkė. Ir ji tiesiog ėmėsi tam tikros iniciatyvos. Ir dabar norėčiau pasakyti, kad čia kalbėjau apie 2007-2013 metų laikotarpį, o dabar, kai kalbam apie naują 2014 metų laikotarpį ir vėlesnį, tai turiu pasakyti, kad e, Prancūzijos uh, regionai dabar vėlgi tiesiog negali e, tikėtis, kad bus skirtas tam tikras iš ankstinis projektų finansavimas iš ES fondų ir yra vėlgi kitos neigiamos pasiekmes. Konstatuoja, kad vėluoja e, mokėjimai, e, asignavimai nepakankamai gyvendinami ir tai yra dėl to be visa kita, kad labai sudėtingos taisyklės, apie tai užsiminė ponas Erdhoit ir kartu e, atliekama, atliekamos kontrolės tiek ES, iš ES pusės, tiek vietos e, ar regioninių e, lygių. Ir dėl viso to tiesiog kyla tiesiog pačių abejonių dėl regionų, regionų įsip, tiesiog įsipareigojimų. Uh, Na ir toliau, kaip pateikiami prašymai finansuoti, tai visi tie prašymai turi pereiti labai sudėtingą e, procesą. Ir aš suprantama, nekvestionuoju, kad kontrolės e, tikrinimas to, kaip leidžiami, e, mokė, tai yra leidžiamos asignuotos lėšos yra reikalingos, tačiau vis dėlto reikėtų e, geriau atsižvelgti šiaip ar taip į finansavimo poreikius. Na ir mes atsižvelgdami į tai, koks yra iš ankstinio e, finansavimo lygis, kurį užtikrina Europos komisija. Tad vėlgi, e, turint išlaikant tą lygį, e, kita vertus vėl nukenčia apskritai mokėjimo asignavimų bendra padėtis, nes turėtume užtikrinti, kad tokie mokėjimai būtų kuo arčiau mokėjimų gavėjų ir turiu galvoje e, projektų įgyvendinimą. Nes iš tikrųjų kalbėjom apie tai, kad e, būtent tokios e, lėšos yra augimo kartu laidas bet nes e, tam tikrose regionuose nepakankamai yra regioninių, vietinių lėšų ir todėl de, buvo dedama lūkesčių į lėšas ateinančias iš ES fondų ir tokiu būdu vėl tokiai, esant tokiai mokėjimo padėčiai tiesiog nepatenkinami regionų e, lūkesčiai. Ir dabar pateiksiu du konkrečius pavyzdžius. E, tai technologijų universiteto projektas, kuris turėjo būti įgyvendinamas. Dėl jo vėlgi buvo e, tiesiog numatyta 40 milijonų eurų ir 14,3 milijonų iš e, kaimo plėtros fondo. Ir dabar paskutinis e, pervedimas, tai yra buvo praėjus, praėjusių metų Liepos mėnesį, praėjus septyneriems metams po šito viso projekto pradžios. Ir dabar 2011 metais e, kovo mėnesį kit, kitas projektas, kitam projektui buvo paduota paraiška, tačiau iki šiol e, gauta tik 60 procentų visų tų numatytų lėšų. Tad e, vėlgi čia kaip jau sakiau, pateikus prašymus, tie prašymai turi nueiti labai ilgą biurokratinį kelią ir kartu čia kalbama apie e, šiaip jau tikrai e, didelio masto šiaip jau projektus ir, ir kalbama apie tikrai didelės lėšas ir, ir didelį darbą. Ir baigdamas noriu pasakyti. Uh, kad dėl to atsiranda tiesiog trūkumas, deficitas mokė, e, kartu regionų e, biudžetuose, tikrai kyla didžiulė našta, nes e, pas mus antai nemaža finansavimo dalis šiaip jau yra iš regionų biudžeto. Ir dėl tų mokėjimų nutrūkimų dėl mokėjimų tiesiog nevykdymo, visą tai daro e, labai neigiamą, e, tiesiog neigiamą poveikį regionų e, biudžetams. Ir dabar valstybės narės šiaip jau privalo laikytis makroekonominių reikalavimų, kurie šiaip jau numatyti valstybėms narėms tam tikromis, tam tikromis sąlygomis, tai yra griež, griežto biudžeto valdymo sąlygomis. Tad aš tik tai norėjau pasakyti, kad man kaip vietos atstovui, kuris kartu irgi e, gina ES interesus vietoje, noriu pasakyti, kad žmonės, paprasti piliečiai šiaip jau neski, neskiria įvairių tų lygių įsipareigojimų, ES regionų įsipareigojimų. Nes mes iš tikrųjų turėtume vėlgi imtis veiksmų tam, kad būtų galima e, ištaisyti tą tokią jau iš, pavel, iš praeities paveldėtą mokėjimų e, vėlavimo padėtį ir noriu pasakyti, kad Luaros regionas iš tikrųjų pasirengęs dirbti su konkrečiais pasiūlymais, mes esam pasirengę pasikeisti sukauptą e, patirtimi ir tikrai tikiu, kad e, mes rasim būdų taip, kaip būtų galima pagerinti šiaip jau padėtį ir kartu priartinti Europą prie piliečių. Esi? Dėkuoju, ponia Gutie, už tokį išsamų pasisakymą kad papasakojote, kaip vėluoja mokėjimai ir jūsų bendrijoje. Toliau kalbės ponas Santos Žorna, kuris yra Arolo de la Luz meras Ispanijoje. Pone Žorna, žodis jums. Gracias, prezidente. Buenos días. Dėkoju. Ponės ir ponai, pirmiausia, labai noriu padėkoti už e, jūsų malonų pakvietimą dalyvauti čia ir kalbėti jūsų komitetui. Aš norėčiau pristatyti Spanijos regiono mero viziją apie um, mūsų e, regione e, panaudotų fondų ir apie galimus pokyčius, kurie padeda mums užtikrinti e, geresnį Europos lėšų administravimą. Norėčiau Jums labai padėkoti už tai, e, už tą puikią parlamento idėją. E, mane, mane ir mus, mūsų delegaciją pakviesti čia ir leisti man pasisakyti Jums. Mes kalbame apie regionus, kaimelius ir miestus, esančius e, mūsų šalyje ir trumpai norėčiau pristatyti savo vietą, iš kurios aš esu kilęs. E, tai yra e, kaimelis Arolio Delelius. Aš ten meru esu jau porą metų. Tai yra Ekstremadūros Ispanijos regione esantis miestelis. E, kaimelis, tai yra vienas iš didžiausių e, kaimelių. Mes turime 400 e, komunų ir mes esame 22 pagal dydį. Mūsų bendruomenės turi daugybę realijų. 2014 metais mes pasiekėme gimstamumo rekordą. Nežinau, ar jums tai yra aktualu. Bet toks aukštas gimstamumas daug žada ateičiai ir tai tikrai labai svarbu, kai pradedame galvoti apie viešasias paslaugas e, ir kovą už kokybę. 2007-2014 metais mes pas mus padigubėjo bedarbių skaičius ir žemės ūkio sektorėje dirbančių žmonių skaičius 80-ame dešimtmetyje šita, šitas regionas iš esmės buvo daugiau užstatomas ir vis mažiau žmonių užsėmė žemės ūkiu. Taip turbūt buvo dėl to, jog e, statybų sektoriaus žlugimas Ispanijoje e, privedė prie didelio nedarbo. Piliečiai nori gyventi padorų gyvenimą, todėl svarbu jiems suteikti vienodas galimybės. E, Teikiamas poveikis Europai tokiems kaimeliams Europos teigiamas poveikis tokiems kaimeliams kaip mūsų yra labai svarbus. Visas mūsų regiono modelis keičiasi ir e, tai reiškia, kad žmonės turės persikvalifikuoti, pakeisti savo darbo vietas. Taip pat turime pritaikyti švietimo sistemas. Ir dabar mes stengiamės pereiti prie biologinės žemdirbystės biologinio ūkininkavimo, ekologinio e, ūkininkavimo, e, kad žmonės ne tik išnaudotų žemę, bet ją ir išlaikytų ateities kartoms. Aišku, padedant savivaldybėms. Tada mes galėtume užtikrinti, kad jaunuoliai turėtų galimybę ir parduoti savo pagamintas prekes. E, taip pat buvo e, padedant ES sukurta daug e, įvairių bendrųjų viešųjų įstaigų, pavyzdžiui, vaikų darželis, seniorų pensionatas, visuomenės centras. Ir padedant ES mes kuriame tikrai daug darbo vietų, taip, taip pat padedant bendrųjų bendruomeniai mes užtikrinome e, teisę į e, šitas paslaugas. Tai nėra kažkokia e, prabanga. Žmonės, žmonėms dabar yra priimti, pri, prieinamos įvairios pramogos, pavyzdžiui, kino vakarai. Taip pat daugybė vaikų, mok, moksleivių gali užsimti sportų todėl kad iš Europos e, lėšų mes galėjome pagerinti ir savo sporto inventorių. Taip pat mes turime e, rankinio komandą, mergaičių rankinio komandą, kuri e, pasiekė antrą lygą. Labai svarbu užtikrinti sporte lygios galimybės, taigi todėl mes turime mergaičių komandą. Kartu su ES mes pasiekėme piliečių įsitraukimo į bendrą veiklą. 2013 metais mes turėjome 21 įmonę, o 2003 tai yra 13 e, įmonių daugiau negu 2013 metais. E, visos šitos e, įmonės galėjo gauti pagalbą savo modernizavimui ir konkurencingumo didinimui. Ir taip pat buvo įsteigta naujų įmonių, sukurta naujos infrastruktūros ir būtent tai padėjo rastis naujoms įmonėms ir atsižvelgti į nedarbo problemą. Taip pat mes turime piliečių pagalbos struktūras, tai yra mano kaime, nelieka ne vienos šeimos, kuri neturėtų elektros tiekimo. Uh, Ir būtent dėl šitų procesų mums reikėjo šiek tiek padidinti mokesčius, tačiau nereikėjo tam nei skolintis, nei kredit, imti kreditų. Ir per 30 dienų buvo gražintos visos skolos. Tai yra nedidelis kaimelis, tas, tai regionas išgyveno konvergenciją, todėl svarbu uh, užtikrinti, kad ir ES e, siektų ir toliau padėti mums tomis pačiomis priemonėmis, kurios mums davė tiek daug naudos. Tačiau mes susidūrėme ir su pora problemų bei kliūčių ir trumpai norėčiau jas apžvelgti. Norėčiau paklausti, kaip yra įmanoma tai, kad perkvalifikuojant bedarbius Europos lėšos vėlavo mėnesius ir dėl to mes negalėjome sumokėti atlyginimų mokytojams. Lapkričio, gruodžio mėnesiais praėjusiais metais mes gavome priemonės Stramadūrai E, iš jaunimo garantijų fondo. Šiandieną norėčiau paklausti, kaip galėjo atsitikti taip, kad e, kuriant ekologiškas darbo vietas Europos lėšomis, Europos lėšos vėlavo metus, netgi tada, kai buvo baigtas projektas. Ir e, mes įsiskolinome, norėdami užbaigti projektą. Kaip gali atsitikti taip, kad Europos komisijos finansuojamas e, projektas prevenciniai e, sveikatai užtikrinti, kurį mes vykdėme kartu su kitomis bendruomenėmis, šalimis ir kaimais, e, negavo paskutinio mokėjimo iš Europos komisijos. 2000 14, jau pusantrų metų praėjo nuo to, kai programa buvo baigta. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip gali būti, kad e, Euro, Ispanijos prekybos ir amatų rūmo koordinuojamas projektas uh, nes negalėjo būti finansuojamas iš Europos lėšų ir tam reikėjo įsikišti būtent savivaldybei. Mes labai įsiskolinome ir labai laukiame lėšų iš Europos. Taigi tokios yra mūsų problemos. Taip pat noriu paklausti, kaip gali būti, kad tos lėšos, kurias, kurios mus paliečia, iš, pasiekė iš Ispanijos, uh, kurie skirti yra vietinių projektų finansavimui. Yra sunkiai suvaldomi dėl to, kad vėluoja mokėjimai. Taigi apibendrinant, pasižiūrėkime į situaciją ir matome, kad tokiose savivaldybėse, kuriai vadovauju aš ir kitose e, regionuose Ispanijoje, e, sunkiai kovoja norėdami užtikrinti uh, E, kokybišką gyvenimą piliečiams, lygias galimybės. Ir dabar e, Europa e, Europos lėšos mums yra tikrai būtinos, norint užtikrinti reikiamus projektus, tačiau visgi šitie pinigai mūsų nepasiekia dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, nacionalinė mokėjimo agentūra regioniniams institucijoms negali pervesti įsipareigotų lėšų dėl savo pačių likvidumo problemų. Taip pat lėšų gavėjai, tai gali būti rejo, re, regionai ar susivienimai, e, vėlai gauna šituos mokėjimus dėl to, kad jos pačios turi likvidumo problemų. Taip pat yra daug problemų pačiose regionuose, kai jie pradeda e, regi, e, projektus su Europos lėšomis ir vėliau tų lėšų nebegauna. Tada e, joms reikia rasti lėšų, kad galėtų sumokėti jas į priekį ir tik po to gauti E, tų lėšų kompensavimą, tačiau ne visada tai pavyksta ir dažnai įmonės įsiskolina. E, jeigu e, Europos Sąjungos, skiriamas Europos Sąjungos kofinansavimas kokiam nors projektui ir E, jeigu žinoma, kad yra susiduriama su tokiamis vėlavimo problemomis, tai daugelis e, regionų tiesiog atsisako vykdyti tokius ES projektus dėl to, kad e, jų nėra įmanoma įgyvendinti. Ir galbūt tie projektai nebūtinai atitinka Europos prioritetus, tačiau būtent um, politinis sprendimas buvo nukreipti tos, e, tas lėšas į atitinkamus regionus. Reikia politinio skaidrumo. Ir mums visą tai labai trukdo užtikrinti, pamatyti, kaip tie pinigai yra e, leidžiami, mes negalime atlikti tinkamo patikrinimo ir įvertinimo. Ir e, būtent su tokiamis problemomis mes susidurėme savo e, regione, be abejo ir kitos, kiti Europos regionai su to pačiu susidurė, todėl aš norėčiau išsakyti keletą pasiūlymų naujoms programoms. E, tikrai svarbu būtų užtikrinti, kad būtų laikomasi įsipareigotų terminų dėl mokėjimų ir taip pat patikrinti laiku, kaip yra panaudojami Europos pinigai. E, taip pat pinigų mokėjimui nenumatyti tokių ilgų terminų, nes e, tokiu būdu e, taip pat svarbu sukurti tokią sistemą, pagal kurią regionui nereiktų iš anksto sumokėti visos sumos pačiam. Taip pat, aišku, reikia pažadėtą sumas mokėti laiku. Terminus reikia sumažinti tiek projektų gyvendinimo, tiek pinigų išmokėjimo terminus ir nacionalinės bei regioninės institucijos turėtų visų, viso proceso neužvilginti. Mums reikia taip pat kontrolės sistemos nacionalinės ir regioninėse institucijose. pagal kurią galima būtų objektyviai, objektyviais parametrais remiantis įvertinti projektų gyvendinimą. Taip pat mums reikia užtikrinti piliečių ir socialinį dalyvavimą projektuose, e, tinkamai e, paskirstant pinigus tarp įvairių e, regionų. Taip pat galima būtų palyginti įvairius regionus tam, kad būtų galima įvertinti, kaip tie pinigai buvo išleisti ir kiek efektyvus buvo projektas. Tada mes galėsime įvertinti, kiek vėluoja kiekvienas mokėjimas kiekviename projekte ir kiekvienoje, kiekviename regione. E, tada galima bus nustatyti, kas už ką yra kaltas ir ypač jeigu tinkamai nebuvo vykdomas projektas. Taip pat e, buvo daug programų finansuojamų iš lyder e, programos ir daugelio kitų Europos programų, kurios, e, kurių finansavimas vėlavo mėnesius. Ir E, dabar pirmininkas prašo e, kalbėtoje apibendrinti savo kalbą. Taigi viskas, kažkas, e, viskas vyksta ne taip. Jeigu savivaldybė negali apmokėti projekto sąskaitų. Dabar savivaldybei tenka visus pinigus e, sumokėti už projektą iš anksto ir tik, sulauk, tik po to sulaukti ES e, lėšų. Tiesiog tada savivaldybės atsisako dalyvauti tokiuose projektuose, nes jos susirūpinusios, kad negalės sumokėti savo skolų. Todėl ES turi užtikrinti, kad Europos lėšos pasiektų pilietį, kad mūsų kaimeliai ir gatvės ir skverai būtų tinkamai prižiūrimi ir turi priimti teisingus sprendimus, nes jie įtakos tūkstančius ir milijonus Europos piliečių. Todėl svarbu, kad mes į savivaldybių širdis ir protus įdėktume poreikį e, leisti piliečių gyventi oriai. Ačiū. Norėčiau kai ką patikslinti. Pirma, vertimas į e, maltiečių kalbą vyks iki pat konferencijos pabaigos, o pirmininkė, komisarė turės išvykti be 15.1. Taigi, E, supratome, kad svarbiausia, jog vyriausybės prisimtų savo įsipareigojimus ir iš tų pasisakymų, kuriuos išgirdome, paaiškėjo, kad būtina, jog vyriausybė turi patikslinti savo poziciją. Ir dabar žodį norėčiau suteikti pirmiausia poniai Grasler, kuri yra biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė. Dvi minutės pasisakymai. Pane Greslė, ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Man tikrai labai įdomiai, su didžiuliu sudomėjimu klausiausi to, kas buvo pasakyta. Iš tikrųjų, mes uh, Mūsų komitete apie tai nuolat kalbame. Apie 2013 metų biudžetą aš esu parengus pranešimą, dabar jums įvardinsiu keletą skaičių. Esame susirūpinę dėl to, kad valstybės narėse netinkamai veikia valdymo ir kontrolės sistema. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šį faktą ir paprašyti tuo pasirūpinti, nes tai turi finansinių pasiekmių. Žemės ūkio sritis, rinkos priemonė, 200 milijonai eurų Čia mes negalime e, garantuoti valstybių narių e, išlaidų. Tiesioginės išmokos sudaro tik tais šiek tiek daugiau negu kad 600 e, milijonų eurų. 50 milijonų, pavyzdžiui, Ispanija, 17 milijonų Graikija. Kaimo plėtrai irgi kyla nemažai pavojų. Kalbu apie irgi milijoninės sumas. Toliau struktūriniai fondai virš 400, tūkstančių, virš 400 milijonų e, e, eurų kyla pavojus kiekvienais metais neva turėtų pati, pakakti 59 milijonų eurų. Kiekvienais metais yra padaroma ir klaidų, jų apimtis sudaro apie 0,67-0,66 procento. Tai yra didžiuliai skaičiai, su kuo negalima susitaikyti. Taigi aš norėčiau paprašyti daugiau dėmesio atkreipti į valdymo ir kontrolės sistemą. Toliau finansiniai instrumentai kaimo plėtra. Rumunijos, Bulgarijos, Italijos ir Lietuvos bankams buvo išmokėta e, didžiulės sumos - 442 milijonai, tačiau nei vienas euras nepasiekė tiesioginės naudos gavėjo. Tai yra tik tai trumpa citata iš mano pranešimo, bet aš manau, kad tai tikrai nusipelno uh, jūsų dėmesio. Aš neprieštarauju tam, kas, ką jūs pasakėte anksčiau, aš tiesiog norėjau papildyti jūsų pasisakymus. Būkite geri, pasirūpinkite valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemams, nes jos mums sukelia tikrai labai daug problemų. Ačiū. Dėkuoju. Pirmininkė, taip reikia kontrolės, bet taip pat reikia vengti ir komplikuoti sistemą. Dabar žodis suteikiamas ponui Pakman. Herr Vorsitzender, ich glaube, dass Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad kyla pavojus pasitikėjimui, bet ne vien tik jam. Kai yra neapmokamos sąskaitos, tuomet uh, kyla pavojus įvairiems projektams. Čia kalbu apie projektus, kurie uh, uh, finansuojami iš įvairių šaltinių, ar tai būtų struktūriniai fondai, ar tai EFRI, ar kiti finansavimo šaltiniai. ir tikrai nemažai atvejų e, projektai netinkamai finansuojami. Kila klausimas, galbūt ES pati turėtų taip parengti savo programas, taip, kad jos būtų didesnės apimties. Ir kad ES galėtų svariau prisidėti, pavyzdžiui, prie infrastruktūros gerinimo. Tai tokia būtų labai trumpa pastaba. Buvo jau sakyta, kad kai kuriais atvejais susidaro ir per ne, perviršis. Ir tai ko gero reikštų, kad e, nacionaliniai parlamentai e, turėtų turėti galimybę irgi prie to prisidėti. Manau, kad reikėtų gyvendinti tokius projektus, kurie pagerintų pasitikėjimą ES ir tuo pačiu metu uh, padėtų sumažinti neapmokėtų sąskaitų skaičių. Ačiū. Merci. Dėkuoju žodis uh, ponui Domo Golfijai. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pradžioje padėkoti komisijai už tai, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę. Jis yra labai svarbus - 300 milijardų eurų. Ir tai, už tai, kad paminėjote tuos sunkumus, su kuriais susiduria bendruomenės regionai, laukdami apmokėjimų iš Europos Sąjungos. E, norėčiau paklausti, ar šiandieną yra kokios, taikomos kokios nors palūkanos ar skundai dėl neapmokėtų sąskaitų. Ir antras klausimas susijęs su, to, su tomis programomis, jų pobūdžių, kuriuose daugiausia vėluojama. Ar galima būtų išgirsti smulkiau uh, dėl kokios priežasties vėluojama apmokėti, kad geriau suprastume, dėl ko taip vyksta. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas ponui Zigfrid Muresa. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisariai ir už tai, kad su mumis atvykote aptarti e, šių svarbių klausimų. Taip pat norėčiau padėkoti ir pirmininkui Artui už labai išsamų pranešimą apibūdinantį dabartinius iššūkius ir už tai, kad taip tiksliai nušvietė situaciją apie dėrybas dėl Europos biudžeto tai, kad šiandieną mes kalbame apie neapmokėtų sąskaitų problemas kartu su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, parodo, kad mes pripažįstame e, nacionalinių parlamentų narių svarbu vaidmenį, kurį jie gali suvaidinti išsprendžiant šią problemą. Praėjusiais metais mums pavyko stabilizuoti šią problemą, kaip komisarė tiksliai paminėjo, tačiau e, tvaraus sprendimo rasta dar nebuvo. Biudžeto krizė, kurios buvo išvengta vengta paskutiniu momentu, gali pasikartoti šiais ir kitais metais, bet kuriuo momentu. Ir praeities pavyzdžiai, kai neįmanoma finansuoti Erasmus, pavyzdžiui, 2013 metais buvo, neturėtų pasikartoti. Ir Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai turi konstruktyviai ieškoti tvaraus ilgalaikio sprendimo, e, kaip išspręsti šią apmokėjimų problemą. Ir man atrodo, tai turėtų būti pagrista tikra nuo savų e, išteklių sistema, ta sistema turėtų būti skaidri ir pas, paprasta. Komisarė, aš būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte e, papasakoti mums, ar manote, kad galima surasti ilgalaikį sprendimą šiai problemai pagal š... dar šioje kadencijoje. Ir antra, ką komisija mano apie nacionalinių parlamentų vaidmenį sprendžiant šią problemą, ypač atsižvelgiant į skirtingus santykius tarp nacionalinių parlamentų ir, ir vyriausybių skirtingose valstybėse narėse. Dėkoju. Merci. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Anai Badrazo. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasinaudoti progą ir pasisakyti E, Europos parlamente, kuriame atstovaujamos visos ES valstybės narės. Mielai pasidalinsiu e, Ispanijos e, nuomonę. Šiandien ryte jau vyko diskusija apie tai, ko, kaip, ar, ar yra suderinama taupimo politika su ekonomikos saugimo bei užimtumo politika. Šiuo metu visa Ispanija e, deda labai daug pastangų tam, kad apmokėtų savo skolas ir sumažintų viešojo biudžeto deficitą. Mes siekime fiskalinės konsolidacijos, taip pat vykdome ir struktūrinės reformas. Kalbant apie Ispanijos ekonominę padėtį, Tai e, Ispanija išgyvena labai e, sudėt, įvairius laikus. Mes esame susidūrę ir su didžiuliu ekonominiu e, pakilimu praeitie ir su ekonominė stagnacija. Mes esame įsipareigoję ES atžvilgių, taip pat mes esame įsitikinę, kad šalia fiskalinės konsolidacijos politikos Mums e, reikia siekti ir paskatų e, visą ES ekonomikai, reikia paskatų, kad ekonomika auktų. Štai e, kolega iš Ispanijos kalbėjo apie struktūrinių fondų reikšmę, nes struktūriniai fondai tikrai labai svariai prisideda prie ekonomikos augimo skatinimo bei darbo vietų kūrimo. Ačiū. Dabar, kadangi ponia komisijos e, narė e, turės išvykti anksčiau, tai gal tada suteiksiu šiai, žodžiai, e, šiai žodį, kad atsakytų į pirmuosius klausimus. Ačiū. Atsiprašau, tikrai aš privalau iš, išvykti, turiu susitikti su moterų grupe. Ir tikrai būtų labai nemandagu iš mano pusės, jeigu aš nenuvykčiau į renginį. Beje, vienas mano, vienas ryčių, tai kartu užtikrinti, kad 40 procentų beje užtikrinti 40 procentų moterų dalyvavimą, sakykime, komisijoje ar kitose įmonėse ir panašiai. Tad e, rūpintis vyrų ir moterų lygybė. Tad čia tok, toks nukrypimas į šalį. O šiaip buvo labai įdomu išgirsti mero komentarus apie įtraukti ir kartu, kartu moterų įtraukimą į futbolo klubu, klubus pas jūs vietoje veikiančius. Tad linkiu sėkmės. Na, o dabar dėl to, kas buvo pasakyta dar. Vienas pirmasis dalykas pats svarbiausias. Būtent kaip svarbu kurti ir atkurti mūsų piliečių pasitikėjimą Europos verte, Europos patikimumu Ir suprantama, mokėjimų e, klausimų sprendimas yra vienas būdų tam pasitikėjimui atkurti, nes e, šties labai svarbu, kad piliečiai tikėtų stiprią Europos Sąjungą. Todėl, todėl e, klausimas, kad mokėjimų, e, vėluojančių mokėjimų lygį reikėtų gerokai sumažinti, nusistačius tam tikrą tikslą iki 2016 metų, mes tą vertinam labai rimtai. Dabar kitos konkrečios pastabos. Buvo pasakyta dėl mokėjimų vėlavimų. Išgirdau gana tokių įspūdingų pavyzdžių, nes kai vėlavimai būna, tai paprastai kas nors nukenčia, ar įmonės, kurios negavusios, e, tai yra turi mokėti interesus, ar, ar tiesiog būtų galėjusios panaudoti lėšas geresniems tikslams. Deja, e, vėlavimai kyla dėl daugelio veiksnių. Ilgiausias vėlavimas truko penkis mėnesius O čia išgirdom pavyzdžių, kada pusantrų metų buvo nemokamos sąskaitos. Kodėl? Todėl, kad e, nuo to momento, kai gaunam lėšas, kai mes patvirtinam, toliau pasiunčiam į centrinę e, tam tikrą instituciją, centrinė institucija nukreipia jas į regioninius e, biurus tam tikrus ir dėl to užtrunka. Ir mūsų pareiga, visų mūsų pareiga tiesiog supaprastinti visą šį procesą. Tačiau man, mane neramina štai kas. Kas kart, kai mes prabylam apie supaprastinimo iniciatyvą, pradedam gražiai, gerai, o po to tada vyksta daugybė diskusijų, svarstymų taryboje, parlamente ir ir, ir po to tada, po tų visų minčių, e, paaiškėja kartais, kad sistema dar rizikuoja būti sudėtingesnė. Ir aš tikrai pasiryžusi, pasiryžusi supaprastinti, supaprastinti tikrąją to žodžio prasme. Prisipažinsiu, aš ilgą laiką dirbau pasaulio banke, ir, ir maniau, kad biurokratija jau manęs nebestebins. Suklydau. Tikrai matau, kad yra visai nereikalingos biurokratijos e, sudėtingumo sistemos ir kaip tik dėl to pakertamas visuomenės pasitikėjimas mūsų institucijomis. Bet e, kita vertus, taip, jeigu mes dabar kursim tokias komp sudėtingas sistemas ES. Tai e, kita vertus neturėtume pamiršti, kad procesai turėtų užtikrinti tam tikrą rezultatą ir nedaugiau. Komisija dabar pasiryžusi sustruktūrinti tokius procesus, pirmiausia, pradedant nuo tam tikrų procesų, kurie yra absoliut, sparčiai reikalingi, be, kur, be kurių neišsiversim, po to netiek svarbus procesai ir po to tada e, pradėti nuo jų privalomų procesų. Ir tikiuosi, kad man, mums pavyks gauti jūsų paramos, kad tikrai mm, tas reglamentavimas, pernelyg didelis reglamentavimas, iš, išpūstas reglamentavimas tikrai nieko gero neduoda. Aš tokį vieną atvejį mačiau, kai 40 parašų reikėjo tam, kad patvirtintum tam tikrą mokėjimą ir kur mano manimu būtų užtekę dešimties parašų ir beje, čia ne komisijos parašų reikėjo, reikėjo ten iš tų kitų grandžių. Pirmininkas nutraukė. Ar taip yra gal dėl to, kad čia tiesiog vėl kalbam apie daugybę biurokratinių grandžių, kur kiekviena grandis privalo kažką pasakyti. Taip, taip, mes žinom tokį pasakymą, du vyrėjai sugadina e, viralą. Tad mes turėtume tikrai laikytis geresnės disciplinos, būti tvarkingesni. Kita mintis, kurią noriu pasakyti. Buvo pasakyta, kad vietos institucijos lėšų gavėjai E, jie labiausia nukenčia nuo vėluojančių mokėjimų. Ir kaip tik dėl to aš nekartą kartodavau, kad reikia dėmesį sutelkti į rezultatus. Mes turėtume suvokti pirmiausia, kuo rizikuojama, ką prarasim, jeigu veiksmingai neįgyvendinsim programų Visi kalbėtojai e, kalbėjo apie tai, kad reikėtų nusistatyti prioritetus, labai aiškius tikslus ir kartu visą tai padaryti skaid, skaidrių dalykų piliečiams. Nes skaidrumas ir atskaitomybė, kuri iš to kyla, tai yra svarbiausi dalykai susijęs su pasitikėjimu. Aišku, bus įdomu pasižiūrėti, kaip mums pavyks to pasiekti, bet jau dabar galiu pasakyti, kad mes labai skaidriai elgiamės. Mes e, šiaip visada e, dėmesį tiesiog e, skiriam daugybę detalių, bet kartais tiek, tiek nukrypstam į detalės, kad per medžius nebematom miško. Uh, tiesiog iškeliam, išdidinam detalės, čia buvo paminėta, ten daugy, daug, daug, daugybinės kontrolės, patikrinimai, kontrpatikrinimai, tad turėtume įtvirtinti geresnę pusiausvyrą. Toliau, trečia mintis. Mes turėtume kritiškiau mąstyti. Taip, turim makroekonominius reikalavimus, turėt, turim būti, a, užtikrinti a, E, Europos finansų e, patikimumą, bet kartu mes turėtume kovoti ir nesu neligybę. Ir būtent e, tokios nuostatos dėl pastarosios, pastaro dalyko kovoti su neligiomis sąlygomis yra dabartinės komisijos nuostata. Štai išgirdom iš pono Junkerio. Toliau, dar buvo pakelta, pateiktas klausimas, ar galima išspręsti mokėjimų vėlavimų klausimą turimomis teisės priemonėmis, teisės aktais. Taip mes pripažįstam, kad dabartiniai finansavimo teisės aktai e, numato tam tikrus apribojimus. Mes, aišku, galim subalansuoti apskaitos knygas, bet ne čia klausimas. Klausimas yra štai koks. Ar, ar mūsų prioritetai tinkami? Ir ar tikrai jie dera visiškai su biudžeto eilutėmis, biudžeto išlaidų kategorijomis ir eilutėmis buvo pasakyta, galbūt būtų galima su, nukreipti dėmesį į tokius projektus, kurių vertė didesnė. Bet aš nenorėčiau betodariškai sutikti su tuo, nes buvo pavyzdžių pasakyta, kaip maži projektai suteikia uh, didelę pridėtinę vertę. Bet kita vertus klausimas, ar tikrai turim prioritetus, ar turim aišku vaizdą. Ir paskutinis klausimas, ar e, dabar vėl e, dėl tų išteklių, nuo savųjų išteklių klausimo, kai 80 procentų nuo savųjų išteklių yra iš valstybių narių, prisimenam, kokios kovos vyko dėl to. Aš manyčiau, mes turėtume tikrai pagerinti tiesiog darybinės pozicijas, kad mes e, ramiau, netiek priešiškai kalbėtumėmės apie štai šitą nuosavųjų išteklių rūšį, e, kad būtų viskas geriau negu pradžioj, kad buvo. Tad vėlgi, e, iš tikrųjų, norint pasiekti sėkmę ateityje, reikėtų nusistatyti prioritetus ir, ir, ir veikti kuo paprasčiau. Taip, dar e, ne, ne, tiesiog e, dar buvo pateiktas klausimas dėl tam tikrų e, ginčių, kai yra vėl, dėl vėlavimų kyla interes, tai yra palūkanų klausimas, ar buvo tokių atvejų. Atsakymas, aš nežinau tokių atvejų komisijoje bent jau, tik žinau, kad buvo atvejų, jog buvo paduota tokių skundų vietos lygių, bet kiek aš žinau, prieš komisiją nebuvo e, pateikta ieškinio dėl būtent e, vėluojančių mokėjimų, dėl kurių atsirado palūkanos. Bet aišku, neaišku, gal tokių atvejų bus, gal komisija bus patraukta prieš teismą. Bet kita vertus, dėl to, kad kol kas dar nebuvo paduota ieškinių, tai nereiškia, kad mes turėtume būti atsilošę. Nes vėlgi 25 milijardai. 25 milijardai eurų nebuvo sumokėta ir, ką, ir mes išgirdom, ką tai reiškia tie nesumokėti milijardai iš kai kurių prelegentų. E, Labai dėkoju, kad supaprastinote šią procedūrą ir e, iš tikrųjų administracinės, e, nacionalinės administracijos dažnai e, susiduria su, ta, su tuo sudėtingumu ir tai situacijos nepalengvina. Mes labai daug ko tikimės iš daugiametės finansinės programos peržiūros. Tikimės, kad tai nebus tik tais mm, eilinis, eilinė peržiūra, bet kad tai bus veiksminga, tikslinga peržiūra. Ši programa buvo patvirtinta prieš Europos parlamento rinkimus, taigi tai nebus kažkokia rinkiminė akcija. Ir tikimės, kad visos valstybės narės pasistengs kažkaip kartu išspręsti neapmokėtų sąskaitų klausimą, kad situacija susibalansuos ir daugiau žalos nebus daroma. Dėkoju, dabar tęsime posėdį ir žodį suteiksiu tiems, kas esate užsirašę kalbėti. Pirmiausia, ponui Surdan. Bijau, kad iškraipiau jūsų pavardę. Žiurkovič. Dėkoju. Labai tiksliai ištarėte mano pavardę. Akivaizdu, kad mokėjimų krizė įtakoja tai, kad pasitikėjimas ES mažėja. Labai svarbu projektus veiksmingai ir laiku įgyvendinti. Akivaizdu, kad busima daugiametės finansinės programos peržiūra turėtų taip pat e, susitelkti ir veiksmingumo klausimą ir kad tai turėtų būti nuolatinė veikla tam, kad e, korekcijos būtų atliktos tik, tiksliau ir kad geriau pasiruoštume ateinančiam e, programos laikotarpiui. Aišku, galutinis sprendimas yra visų skolų apmokėjimas, bet aš norėčiau pasiūlinti tarpinį sprendimą. Tai yra vystimosi bankų panaudojimas valstybėse narėse. Žinome, kad skolos e, įvairiose ekonomikose taip pat kainuoja, jas aptarnauti kainuoja. E, ir jeigu, pavyzdžiui, yra galimybė, kad niekas nereikalauja uh, mokėti palūkanų iš komisijos, bet galbūt e, investicinių ir vystimosi bankų panaudojimas valstybėse narėse leistų e, veiksmingiau išspręsti šią problemą. O Europos centrinio banko priemonės, kurios įtakoja biudžetą ir jo tvarumą bei pusiausvyrą, yra labai svarbi tema, apie kurią taip pat turėtume pakalbėti, nes ji, ta, jis taip pat įtakoja šią situaciją. Taip pat gali būti pastebėti daugybiniai faktoriai, e, kalbant apie užimtumo didinimą. Dėkoju. Merci, monsieur. La parole est maintenant. Dėkoju. Dabar žodis poniai Eder Vardė Dabal, kuri yra 2015 metų biudžeto pranešėja. Dėkoju, pirmininkė. Kai nusprendėme koordinatorių posėdėje įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę, pirmasis mūsų tikslas buvo padiskutuoti su kolegomis iš nacionalinių parlamentų ir sužinoti, kokia yra, kokias realias problemas sukelia neapmokėtos sąskaitos – ir trys pranešėjai labai tiksliai tai apibrėžė. Jie papasakojo tiesioginės istorijas apie tai, kas vyksta, kokį poveikį turi regionams tas neapmokėtos sąskaitos. Taip pat norėtume pagalvoti, koks galėtų būti bendras sprendimas. O Europos parlamentas taip pat galėtų padėti nacionaliniams parlamentams padėti surasti sprendimą. Kaip sakėte, pirmininkė, aš esu pranešėję 2015 metų biudžetai. Ir e, derantis dėl biudžeto susidurėme su, su didžiuliais sunkumais, nes parlamentas ir taryba turi vienodas sąlygas, vienodas svorį, bet real, realybėje situacija skiriasi – su taryba dažnai tenka pakovoti. Taryba primeta savo kriterijus, savo skaičius. Ir iš tikrųjų tikrasis klausimas yra, kaip atsispirti tarybos biudžetui, tarybos atsiprašau spaudimui. Ir todėl labai svarbu mums ir mūsų nacionaliniams kolegoms suvokti, kas iš tikrųjų vyksta su biudžetu ir su nepanaudotomis lėšomis. Nes nacionalinės vyriausybės juk dalyvauja tarybos posėdžiuose. Taigi, ar logiška, kad mes turime vilkti praeities naštą, o iš tikrųjų nelegalu e, palikti tas neapmokėtas sumas, nes ES neleis, nėra leidžiama turėti deficitinio biudžeto. Norėtume paprašyti nacionalinių kolegų, kad savo komitetuose diskusijose parlamente jie taip pat darytų atitinkamą spaudimą ir prašytų savo vyriausybių padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų užtikrinta, jog mūsų biudžetas galėtų tinkamai būti orientuotas į ateitį. Buvo daug pastabų apie e, skolas, apie vėluojančius mokėjimus, bet iš tikrųjų mokamos palūkanos už vėluojančius mokėjimus. Bet e, sanglaudos, kalbant apie sanglaudos politiką, norėčiau pasakyti, kad pro, ši politika skiriama toms sritims, kurioms finansavimo labiausiai reikia ir kurios labiausiai nukenčia nuo neapmokėtų sąskaitų. Taigi, valstybės narės iš tikrųjų tai reiškia, kad pačios savo nesumoka. O už tai gali būti net patrauktos teismą, paduotos į teismą. Taigi, išvada peršasi, kad Europa turi keisti savo ekonominę politiką. Minėtas investicinis planas yra labai paprastas, bet iš tikrųjų mes net nesugebame pasinaudoti nuo e, priemonėmis, investicinėmis priemonėmis, kurias jau dabar turime. Taigi dėkoju, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę. Tikiuosi, kad bendradarbiausime ir ateityje ir tai, taip bendradarbiaudami taip pat sulauksime ir nacionalinių parlamentų paramos. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis ponui Borg Vestlund. Tak so mykke. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu pažadėti, kad iš tikrųjų mes kalbam apie štai kaip, e, apie prioritetus įvairių išlaidų prioritetus. Klausimas, ar tiesiog visas lėšas reikėtų suvesti į vieną ES biudžetą, ar iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti kartu į nacionalinius biudžetus ir jų prioritetus. Aš manyčiau, tam reik, tą reikia aptarti ir labai gerai, kad mes apie tai kalbamės. Taip, e, nacionaliniu lygiu mes iš tikrųjų e, turim didelę įtaką biudžetui, e, tiksliau netiek ne jau galim, pa, tai yra pateikti tam tikrą direktyvą ministrui ir, ir tuo mūsų šiaip jau funkcija apsiribojo. Tad manyčiau, jog manyti, jog kad vėlgi, kad tam, kad galėtume ats, tiesiog atsižadėti tam tikrų lėšų mokykloms, e, socialiniams poreikiams, tai tam, kad būtų galima iš tikrųjų su, suderinti, e, tai yra biudžetas, biudžeto lėšas, tai tikrai būtų netinkama sistema, nes mes irgi gaunam milijonų e, mokėjimų kaip netiesioginių mokėjimų pavydalu. Ir vėlgi Nes šiaip ar taip daugelį, už daugelį išlaidų turi mokėti vis dėlto valstybės narės. Ir todėl aš manyčiau, kad reikėtų tęsti dialogą šiais klausimais, dialogo reikia. Bet e, kita vertus vėlgi reikėtų pripažinti, kad mes šiuo atveju esam ne vienodose pozicijose. Ir galiausia norėčiau pasakyti Aš norėčiau ir e, šiaip jau mielai norėčiau dalyvauti diskusijose, kaip sutvarkyti ES biudžetą. E, bet kita vertus noriu pasakyti Europos komisijai ir, ir Europos parlamentui, kad bent jau kiek aš pats prisimenu, kad mes niekada iš tikrųjų nuoširdžiai nebūdavom įtraukiami į tokio pobūdžio diskusijas. Dėkoju. E, tikrai būtina e, e, dažniau organizuoti tokias, tokias diskusijas, kad galėtume kartu pasikeisti nuomonėmis. Dabar žodis Erikui Van Rompujai. Ai-je mal prononcé son nom Vous êtes ici. Je suis le frère du président. Aš esu pirmininko brolis, Hermano Van Rompujaus brolis. een vraag. Uh... Ačiū, pirmininkė. Man kyla klausimų. Panašu, kad e, mus stebina, kiek daug yra neapmokėtų sąskaitų sanglaudos politikos rytyje, tai yra apie 24 milijardai eurų. Uh, Pavyzdžiui, 4,7 milijardai eurų yra Ispanijos sąskaitos, daugiau kaip 3 milijardai Airijos, Lenkijos atveju tai yra 2,7 milijardo, o štai Portugalijos atveju 7 milijonai, ne milijardai, bet 7 milijonai. Ir matome, kad tarp atskirų šalių yra tikrai didžiuliai skirtumai. Tai man ir kyla klausimas, kodėl tie skirtumai yra tokie dideli? Ar kaltė tenka valstybėms narėms? Galbūt e, kai kurios valstybės narės nepateikia pakankamai gerų projektų, kurios būtų galima analizuoti, vertinti. Vienas dalykas yra tas faktas, kad 24 milijardai eurų sąskaitų yra neapmokėta. Ehm, ir kitas dalykas yra, kodėl taip išsiskiria ehm, valstybių narių ehm, turimos tos sąskaitos neapmokėtos. Toliau kitas klausimas. Jeigu jūs norite padaryti poveikį e, struktūriniai politikai, ekonomikai, augimui, tai galbūt jeigu yra, e, būtų įgyvendinama mažiau, bet stambesnių projektų, tas poveikis būtų didesnis negu kad tuo atveju, jeigu būtų įgyvendinta tūkstančiai mikroprojektėlių. Ir Beje, galbūt įgyvendinant didelį projektą būtų galima lengviau pritraukti investicijas ir iš kitur, ne vien tik iš ES biudžeto. Dernier... Dabar žodis paskutiniam kalbėtojų Karelui Fidleriui. Prašom. Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Ačiū pirmininkė. E, aš labai trumpai norėčiau sureaguoti į kai kurias diskusiją nuskambėjusias mintis, taip pat paskui norėčiau pateikti ir klausimą. Jau buvo sakyta, kad ES e, egzistuojantis e, finansavimo mechanizmai susiduria su tam tikromis problemomis. Man atrodo, kad e, ši diskusija tą ir patvirtina. Kontrolės mechanizmai turėtų tapti ne vis sudėtingesni, galbūt būtų uh, geriau kai kurias procedūras supaprastinti, apie tai jau kalbėjo ir anksčiau pasisakė kolegos. Jeigu neklistu, kolega iš Vokietijos parlamento sakė, kad programos turėtų būti realistiškos, jos turėtų būti real, e, suplanuotos atsižvelgiant į realybę. Dar norėčiau pateikti ir klausimą. Komisarė Georgieva kalbėjo apie supaprastinimą ir skaidrumą. Aš norėčiau sužinoti, ar yra kokiu nors planų procedūroms e, supaprastinti. Kada mes galime tikėtis konkretaus e, procedūrų supaprastinimo? Ačiū. Si. Merci pour vos... Ačiū už pasisakymus, ačiū už klausimus. Maničiau, mūsų susitikimas tikrai labai svarbus. Pradžioj sakydamas įžanginį žodį, minėjau, kad dalyvavau tarp parlamentinėje konferencijoje Briuselėje, dar būdamas Prancūzijos senato nariu. Ir e, vėlgi ir manęs klausdavo, klausė Paryžiuje, ką, kas čia buvo daroma. E, ir buvo pasakyta, kad nebuvo balsuojama dėl išvadų. E, E, ar nebuvo diskutuojama. Ir todėl man kilo mintis šiaip jau palaikyti nuolatinį gyvą ryšį su nacionaliniais parlamentais, nes mus skiria šiaip jau atstumai, bet kita vertus mes galėtume koordinuoti veiksmus. Ir todėl labai džiugu, kad galėjom surenkti štai šitą susitikimą, gaila, kad nepavyko atsakyti visus klausimus, Dabar e, komiteto koordinatoriai man pateikė daug minčių, jie, turi, jie tikrai vaidina labai svarbų vaidmenį. Būtent jie man pasiūlė aptarnėti šį nesumokėtų, e, neįvykdytų mokėjimų klausimą. Ir buvo paminėta, kad 13 e, metų pabaigoje buvo daugiau kaip 200 milijardų eurų susijęs su įsipareigojimais, tai 100, 150 procentų iš tikrųjų Europos biudžeto. Tad tikrai mes procedūrai turėtume skirti labai didelį dėmesį. Visiškai sutinku e, su e, biudžeto institucijos dviem dalim e, - taryba ir kartu, e, e, kuris sprendžia dėl mokėjimų, ir kartu mūsų parlamente priimami sprendimai dėl įsipareigo, įsipareigojimų. O mokėjimai tai yra politinis sprendimas, jo iš, išraiška. Ir todėl mes tikrai turėtume spausti geriau vyriausybės, kad būtų daugiau ap, diskutuojami ES biudžeto klausimai. Antai Buvo pasiūlymų sutelkti dėmesį į tam tikrus tam biudžeto klausimus bet ir kad po praėjus septyneriems metams gal čia vėlgi ner, tarsi ne, nėra reikalo koreguoti. O kita vertus vėl, mastant apie ateitį, tai reikėtų vėl prisimti tam tikrų įsipareigojimų, uh, E, kurie skatintų sanglaudą, nes mes juk šiaip jau solidarumo principo laikomės, bet tam reikia ir biudžeto lėšų. Ir dėl to reikia renkti pagristas diskusijas dėl ilg, ilgalaikės, ilgalaikės finansavimo programos, tiesiog e, matant kartu šviesą tunelio gale, įsivaizduojant ją. Ja. Tai buvo pasakyta, čia kalbama apie darbo vietų kūrimą administracinėse įstaigose, nes atliekama daugybė visokių patikrinimų. Bet suprantama, tikrinti, kontro, kontroliuoti reikia tam, kad būtų galima išvengti piknaudžiavimo, lėšų švaistimo. Kita vertus, turėtume pirmiausia susitarti dėl kuo paprastesnių kartų kontrolės ir stebėjimo taisyklių, nes juo daugiau numatysim visokių išimčių, juo sistema darysis sudėtingesnė. Tad tai buvo pasakyta, kad reikia siekti supaprastinimo tikrato žodžio prasme. Deja, ponia Georgieva jau išvyko, deja, jau ji negalėjo atsakyti į tam tikrus klausimus, būtent pono Van Rompojaus klausimo, būtent dėl to skirtumo tarp valstybių narių. Buvo paklausta, kodėl kai kurios valstybės greitai gana gauna mokėjimus, tuo tarpu kai kitos e, laukia nemenkų sumų, laukia ilgą laiką. Šį klausimą aš pateiksiu poniai komisijos nariai ir ponė Van Rumpojau, aš pateiksiu jums šios atsakymą. Tad iš ties mes turėsim dar padirbėti daug. Uh, tam, kad pasiektume biudžeto pridėtinės vertės, tam, kad galėtume atkurti piliečių pasitikėjimą, tam, kad galėtų ir vėlgi svarstyti, kiek biudžetu Kiek, kiek biudžeto lėšomis galėtume prisidėti prie ūkio atgaivinimo, augimo, užimtumo didinimo. Bet to turim atsižvelgti Europos audito rūmų išvadas, o tos išvados visada sako vieną, turėtume nemažinti išlaidų, bet e, išlaidžiauti, tiksliau neišlaidžiauti, bet leisti lėšas protingiau, veiksmingiau kad tikrai galėtume prisidėti prie ūkio augimo ir užimtumo, didesnio užimtumo. Tad dabar e, biudžeto e, komite komitete e, tam klausimui numatytas e, seminaras ir at, tikrai bus svarstomi tie čia jau iškelti klausimai. Tad tuo norėčiau ir baigti. Labai ačiū Jums už tai, kad dalyvavot, ačiū už Jūsų pastabas, ačiū mūsų liudininkams, atstovams iš vietų, kurie tikrai papasakojo apie reiškinį labai vaizdingai. Nes iš ties esant tam yra tam tikras atotrukis tarp Bruselio ir, ir, ir tiesiog vietų, ten, kur įsisavinamos, gaunamos lėšos. E, dabar vėlgi matėm paskutinius e, Europos parlamento rink, rinkimų rezultatus, kiek, kiek sustiprėjo euroskeptikų frontas. E, ir dėl kitų e, priežasčių matom, kaip aktualu yra sustiprinti, suglaudinti ryšius tarp ES institucijų ir piliečių. Ir e, biudžeto, biudžeto, e, biudžetu tuo irgi galim prisidėti. Na ir dabar norėčiau jūs pakviesti į į pirmą aukštą nusileisti E, ir ten bus e, kaip tik e, renginys ir po to tada 14 val. 45 toliau tęsim diskusijas. Tad dar kartą visiems labai ačiū ir iki susitikimo.